nes tai daro valstybės narės. Ačiū. Visa. Dėkoju gerbiamam komisijos nariui. Diskusijos šiuo klausimu baigtos. Mėly kolegos, toliau darbo atvarkėje bendrosios diskusijos dėl miškų teisės aktų konkrečiai susijusių su Kamerūno Respublika ir Kongo Respublika. Turime pono Janik Žado rekomendaciją dėl ES ir Kamerūno sustarimo dėl miškų teisės aktų, taip pat to paties autoriaus rekomendacija dėl ES ir Kongo susitarimo dėl miškų teisės aktų. O taip pat turime klausimą, į kurį bus atsakoma žodžiu. Kelios frakcijos kartu užduos, užduoda šį klausimą. Na ir pirmiausia, pranešėjų žodis e, ponai, ponui Žado, šešias minutės. Merci, madame la présidente. Euh, monsieur le... Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos narymėly kolegos. Pirmiausia, norėjau padėkoti visiems, kurie dirbo kartu su, man, su manimi nagrinėjant šį klausimą. Visos parlamento frakcijos parengė bendrą savo poziciją ir pateikėme klausimą žodžiu, bei taip pat ketiname pateikti atitinkamą rezoliuciją dėl šių sustarimų, kadangi tokie svarbus. Žinote, kad miško turime vis mažiau, kas dvi sekundės yra nukertamas futbolo aikštės dydžio um, miško plotas, o per ketvirtį metų Graikijos ploto dydžio miško plotas iškertamas. Labai dėl to apmaudu tūkstančiams gyvūnų ragulų rūšių dėl to kyla grėsmė ir ypač atograšų miškai atsiduria didžiausiame pavojuje. Turime rūpintis biologinės įvairovės išsaugojimu pasaulyje. O taip pat reikia paminėti, kad dėl kirtimo 20 čia su, daroma įtaka taip pat ir klimato atšilimui. Kalbam apie 20 procentų įtakos dalį. Dėl miškininkystės. Netinkamo valdymo įmamasi miškų kirtimų plitimo ir ypač tai pasakytina apie Kongo Respubliką. 20-40 procentų um, iškertamo pasaulyje miško yra nukertama nelegaliai. Tad šis klausimas turėtų mums rūpėti. Na, o šie savanoriški partnerystės susitarimai, kuriuos aptarėme ir patvirtinome Tarptautinės priekybos komitete pagal pritarimo procedūrą, galėtų, remiantis Lisabonoje numatytomis procedūromis, būti mūsų tikrinami, peržvelgiami, tačiau mes turime galimybę tik arba pritarti jiems arba juos atmesti ir negalime konkrečiau kalbėti apie klausimus, kurie rūpi parlamentui ir um, dėl kurių norėtumėm sulaukti atsakymų iš komisijos. Mm. Labai svarbu užtik, kad šiuose sustarimuose numatytas medienos atsekamumas, taip pat e, įstaigos, kurios už tai atsakingos ir siekiama užtikrinti tinkamą medienos sektoriaus valdymą. E, kalbu konkrečiai apie Kamerūną ir Kongo, Brazavilio sustarimus. Parlamentas tiesa skiria e, teisėtai mm, nukirsta mišką ir tvarę miškininkystę. Net jeigu ir teisėtai yra iškirstamas miškas, nereiškia, kad medienos sektorius yra um, valdomas tvariai. Taigi ir keliame klausimą komisijai, kaip komisija ketina užtikrinti, kad būtų tinkamai elgiamasi šioje srityje, o 2011 metai yra paskelbti miškų metais. Taip pat turime atsižvelgti ir į e, tai, kas buvo pasakyta Nagojoje, Kankune dėl. E, dėl RED e, plus vadinamojo mechanizmo. Vis dar laukiame taip pat ir komisijos reakcijos į tinkamą žemės išteklių panaudojimą, biokūro naudojimą. Ir manome, kad reikėtų įtraukti ir šią sritį vertinant biokūro panaudojimą. Aišku, yra kai kurių teigiamų elementų, kuriuos galima išvelgti šiuose sustarimuose darybų metu. Buvo pasistengta, kad būtų įtraukta, kiek įmanoma, labiau ir pilietinė visuomenė Kongė ir Kamerūnė į šios procesus. Ta pasiekti ne visada paprasta, tad bent jau dėl to tikrai galima sėkmingai galime vertinti šios sutarimus kaip sėkmingus, tačiau yra ir nerima keliančių parlamento aspektų. Gerbiamas komisijos nariai, ar kas šešis mėnesius iš tiesų um, ir po to, kai bus ratifikuoti sustarimai, pranešite mums apie įgyvendinimą? gali būti, kad sustarimai yra puikus, bet įgyvendinimas e, nebūtinai žengs koja kojant su tuo, kas numatyta sustarimuose. Ir pilietinė visuomenė taip pat turi dalyvauti aktyviai ir būtent įgyvendinime. Taip pat reikia pasakyti, kad šiuose šalise, um, kur aukštas korupcijos mastas, um, trūksta skaidrumo, nepriklausomų instancijų, kurios galėtų atkreipti dėmesį į netinkamą praktiką. Ir jų turi būti klausomasi. Ir jų turi būti klausoma. Turime pasirūpinti tuo, kad miškininkystės sektoriaus politika būtų vykdoma tvariai, nuosekliai ir būtų reguliariai peržiūrima. Taigi tikimės reguliarių jūsų ataskaitų. Taip pat jūs sakote, jog um, su šiomis, kad šioms ataskaitoms nenumatytos jokios biudžeto lėšos, tačiau jų tikrai reikia. Ar galite užsiminti ir apie tai? Ačiū ir dabar viena iš klausimų autorių, pirmiausia, ponė Bėlė, dvi minutės. Ne. Dėkoju, komisarė. Kamerūne ir Konge tropiniai miškai yra labai vertingi ir mes turime pasveikinti šį savanorišką susitarimą, būtent dėl to, kad jis siekia apsaugoti tuos miškus. Šie miškai yra svarbus ne tik tų šalių žmonėms, jie yra mūsų planetos ekosistemos dalis, jie yra būtini siekiant užtikrinti gyvybę palaikančias sistemas ir jie apsaugo nuo milijardų tonų CO2 išmetalų. Mes turime kovoti ir vyriausybės visame pasaulyje jau daugelį metų kovojo su klimato kaita. Šias dvi valstybės būtina pasveikinti už jų drąsą pasirašant šias savanoriškos partnerystės sutartį su ES. Vis dėlto šių susitarimų reguliavimas ir įgyvendinimas sukels iššūkių. Mums būtina apsaugoti mūsų pačių žemynų išteklius ir tai jau yra pakankamai sunku. Tačiau mes turėtume sveikinti šių valstybių iniciatyvą. Mums būtina atsargiai valdyti nelegaliai kertama mediena ir tvarę medieną. Šiuo metu nelegaliai nukertami miškai sudaro apie penktadalį visos medienos mūsų rinkoje, nepaisant to, kad parlamentas ir kiti veikėjai mėgina su tuo kovoti. Būtina užtikrinant šių sustarimų gyvendinimą įtraukti ir vietos gyventojus. Būtina užtikrinti, kad tų žmonių teisės bus įgyvendinamos, kad šie žmonės bus išgirsti. Ir Juk iš tikrųjų šie žmonės praras daugiausiai, jeigu jų miškai bus iškirsti. Tropinių miškų kirtimas e, atsiranda dėl to nepasotinamo apetito. Mes turime labiau vertinti mūsų gamtos išteklius ir siekti užtikrinti, kad mes apsaugosime ne tik gyvūnų ir augalų rūšis, tačiau mes taip pat turime suvokti, jog prireikia daugybės metų, kol tokie miškai užauga ir subręsta. Kovodami su klimato kaita mes turime suvokti taip pat, jog šie miškai sukuria didžiausią pasaulyje rinką nelegaliai medienai. Tropiniai, tropinė mediena kainuoja didžiausią kainą ir mes turime tai įvertinti objektyviai. Tai yra ne vien tik tai ribotas išteklis, tačiau jis yra labai svarbus vietos gyventojams. Jie žino tikrąją šio šaltinio vertę. Šie žmonės yra tų miškų akis ir ausys ir mes, mums reikia jų pagalbos, jų gebėjimų tam, kad mes galėtume įgyventinti šių susitarimų, užtikrinti šių, šių susitarimų įgyventinimą. Ir mes žiūrime jūs, komisarė, kad jūs padėsite įgyvendinti šį susitarimą. Uh, Tai yra gerai tiek partneriams valstybėms, tiek ir ES. Mes turime įsitikinti ir užtikrinti, kad šie susitarimai veiks. Mes turime stebėti jų gyvendinimą. Mes taip pat turime žiūrėti ir kitas valstybės Afrikoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje, kad jos pasirašytų panašius susitarimus kaip galima greičiau. Ir aš tikrai tikiuosi, kad mes visi kartu su jumis ir su komisija pasieksime šios tikslus. Dėkoju. Labai ačiū, toliau Davidas Martinas, penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Žado už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Mes dirbame puikiai ir malonu, kad mes pasiekime bendrą susitarimą. Susitarimai su Kongu ir Kameronu ir taip pat kartu su Gana. Tai reiškia, kad dauguma pažydžiamiausių Afrikos miškų apimti savanoriškų susitarimų. Šių susitarimus egzistavimas, kaip čia buvo sakyta, yra sveikintini. Jie numato mechanizmą kovoti su neteisėta prekyba mediena, taip pat suteikia galimybę geriau tvarkyti gyvybišką gamtinį išteklį ir užtikrina tinkamą skaidrumą kovojant su korupcija miškinkystės sektorėje, kuris, kuri Afrikoje pakankamai pasklydusi. Sveikinami šios susitarimus, taip pat turime išreikšti ir abejonės, e, tris abejonės. Visų pirma, pavojus, kad e, susidarant dėl tokių dalykų yra tai, kad tai bus vertinama kaip pagrindas didelio masto miško išnaudojimui. Nes susitarimo tik, e, tikslas būtų priešingas tarsi Na, o jeigu tai būtų, tai pasaulinė aplinka būtų dar toliau bloginama. Mes norime, kad susitarimas padėtų išsaugoti e, bioįvairovę ir miškus ir pritariu pranešėjui, kad tai reiškia, kad komisija turi nuolat stebėti situaciją ir nuolat pranešti mums, kaip e, vyksta sutarimo įgyvendinimas. Antra, vietiniai gyventojai, kurie dažnai yra aplinkosauginio išnaudojimo aukos turėtų gauti naudos iš šios svarimo. Svarimo pažadai e, pas, e, iš vyriausybės pusės, kad e, vietinių gyventojų teisės bus gerbiamos, turi būti įvykdyti. Ir vėlgi komisija, prašau, per jos kontaktus su vyriausybė reikalauti šių pažadų įgyvendinimo, kol jie bus Kongo įstatymuose. Trečia, turime užtikrinti, ir aš pritariu Katrinai Berder, kad būtų tinkamos lėšos skirtos įgyvendinti šį susitarimą. Nepaisant to, koks geras susitarimas yra popierėje, be išteklių jį įgyvendinti, tai yra tiesiog bereikšmis popierius. Kaip buvo sakyta, nėra prie susitarimo numatyta jokių finansinių lėšų. Taigi dabar komisijos pasiūlymų parlamentas ir taryba į biudžetą turi, turi įrašyti pakankamas biudžeto priemonės, kad šis sutarimas veiktų. Tai reiškia, kad tam reikia pinigų, kad būtų galima patikrinti, ar mediena atvykstant į ES yra teisėta, turime e, turėti lėšų apmokyti žmonės, kurie dirba tiek Afrikoje ir čia. Taip pat reikia išteklių tai stebėsenai. Taigi turime užtikrinti, kad per ateinančius kelius mėnesius numatysime finansinius pagrindus, kad šie sustarimai sėkmingai veiktų. Pakartosiu, sustarimai yra geri, tačiau kaip ir visi sustarimai, jie priklauso nuo atskirų asmenų geros valios, nuo nevyriausybinio organizacijų, valstybių narių, Kongo ir Kamerūno vyriausybių, kad būtų įgyvendinti pažadai, kad sustarimai veiktų praktikoje. Jie turėtų leisti geriau tvarkyti miškus ir gyvybiškai svarbius išteklius. Tačiau jeigu būtų tvarkomi neteisingai, nueitsime priešingą kryptimį. Tikimės, kad komisija griežtai stebės, kokia pasiekta pažanga. Ačiū. Ačiū. Toliau Joe Higgins. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu Žado bendrą požiūrį. Aš sveikinu bet kokį sustarimą, kuris saugo e, miškus, jeigu tai taip pat leidžia apsaugoti ir miškų vietinius gyventojus ir suteikia geresnį gyvenimą tų šalių žmonėms apskritai. Tiek Kongas, tiek Kamerūnas turi represinės vyriausybės. Kamerūnas e, paskendęs korupcijoje pagal Transparency International indeksą Kongo Respublikoje žiauriai išnaudojamos kai kurios gyventojų grupės, ypač pigmėjai, nors nesnei priimtas ir naujas įstatymas, pamatysime, ar tai padės apsaugoti tuos gyventojus. Miškų kirtimo pramonė e, tose šalise susijusi su korupcija ir išnaudojimu, o miškų nikimas kelia didžiulį pavojų vietiniams gyventojams. Dėl tos priežasties pradinė Europos e, kairiųjų rezoliucija reikalavo griežtai stebėti ir demokratiškai kontroliuoti tai, kas vyksta šiuose pramonės šakose, įtraukiant vietinius gyventojus. Kairiųjų rezoliucija taip pat nurodo, kad neteisėtas miškų kirtimas yra susijęs su šalių e, skurdo lygiu. Tai gali būti pajamų šaltinis žmonėms ir todėl neteisėtų miškų kirtimo pabaiga, užbaigimas taip pat yra susijęs su daugelio bendruomenių E, skurdu. To nepavyks pasiekti vien tik tai korumpuoto elito jėgomis ar Europos pramonės pastangomis, bet individualus darbuotojai, patys gyventojai turėtų pasisavinti tuos išteklius. Todėl žmonės gyvenantis į pietus nuo Saharos Afrikoje E, gali pasinaudoti Tuniso e, darbuotojų sukilimu ir pasimokyti iš jų. Ačiū. Toliau Daniel Kasparė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, atogražų kietmedžio e, eksportuotojos šalis pradėjo dėrybą su ES dėl susitarimų sudarimo ir ES sieks paremti pajėgumų plėtrą ir tinkamą medienos sektoriaus valdymą. Kas yra labai svarbu, kad būtų didinamas skaidrumas ir kad partneriai prisimtų atsakomybę už teisės aktus bei juos tobulintų, jeigu jie netitinka numatytų sustarme nuostatų. Siekiame paremti medienos pramonę šalise partnerėse ir dar porą dalykų paminėčiau. Laisvanoriški prekybos susitarimai su, sudaromi tam, kad būtų mažinamas neteisėtas miško kirtimas, kad būtų mažinama įtaka klimato kaitai dėl CO2 Ir antra, siekiama išsaugoti kiek įmanoma daugiau biologinės įvairovės rūšių, nes ir tolesnis aktyvus miškų kirtimas sukels didžiulę grėsmę įvairiams gyvūnų ir augalų rūšiams. Sutinku su kitų frakcijų kolegų pareikšta nuomonė su visais klausimo autoriais ir tikiuosi, kad komisija darys viską, kad medienos valdymas pasaulyje pagerėtų. Ačiū. Ir dabar žodis komisijos nariui ponui Piebals. Paso. Prašom. Dėkoju pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau pradėti padėkodamas pranešėjui ponui Žadu už jo pritarimą laikiniesiams ekonominės partnerystės susitarimams eh, tarp ES ir Kamerūno bei Kongo. Uh, Aš manau, jog tai buvo labai svarbu tam, kad šie susitarimai būtų pabaigti pasirašyti. Taip pat būtina atsižvelgti į šių susitarimų nuostatas. Labai svarbu, kad ES ir partnerės valstybės atsižvelgtų į šią problemą, kadangi nelegalus medienos kirtimas yra problema visiems. Nelegalus medienos kirtimas yra tik matoma Lietkalnio viršūnė. Būtina pradėti dirbti kartu, siekiant tvariai valdyti miško išteklius. Ir iš tikrųjų, atsakydamas į vieną iš pasiūlymų iš pranešėjo pusės, galiu pasakyti taip, aš esu pasirengęs, kaip par parlamentas ir prašė, kiekvienas šešis mėnesius ateiti ir stebėti, kaip yra vykdomas susitarimų vykdymo procesas. Mano nuomonė, būtina užtikrinti tvarų šio šaltinio valdymą. Jeigu Europos parlamentas vien tik teiks deklaracijas, jam nepavyks veikti sėkmingai. Mūsų partnerės valstybės tikrai rodo didžiulį pasišventimą, tačiau aš esu įsitikinęs, kad uh, yra labai svarbu atsižvelgti į nuostolius kylančius dėl nelegalaus miško kirtimo. Tai sudaro milijonus, milijardus eurų per metus. Tai taip pat daro didžiulę žalą vietos gyventojams, taip pat ir e, įvairoviai bei klimato kaitai. Tuo pat metu labai svarbu pabrėžti tai, kad ES yra viena iš didžiausių rinkų tropiniai medienai. Tai reiškia, kad mūsų pritarimas yra labai svarbus tam, kaip bus sprendžiamas šis klausimas. 20 procentų tropinės medienos atvyksta į ES, tačiau ji yra iš nelegalių šaltinių, taigi mes turime prievolę užtikrinti, kad visa mūsų mediena būtų teisėta. Tuo pat metu labai svarbu užtikrinti valdymo klausimą ir taip pat apsaugoti miškus būtina mokėti už miškų apsaugą. Tai yra labai paprasta formulė, tačiau ją pritaikyti būtinas pasišventimas iš visų pusių visų suinteresuotų dalyvių. Pamėginsiu atsakyti į keletą klausimų, kurie man buvo pateikti. Kalbant apie įgyvendinimą. Laikinėje ekonominės partnerystės susitarimai steigia bendrą komitetą, kuris stebės sustarimų įgyvendinimą, taip pat bus užtikrintas nepriklausomas auditas ir taip pat kokybės užtikrinimo sistema, taip pat ir kiti svarbus mechanizmai. Kasmet teikiamos ataskaitos bus paviešinamos ir iš karto taip pat bus teikiamos Europos parlamentui. Rengdamiesi laikiniesiams ekonominės partnerystėms susitarimams mes jau įtraukėme pilietinę visuomenę ir vietos gyventojus. Iki šiol jie būdavo neįtraukiami į visą procesą, taigi mes sutarėme, kad sudarant naujus sustarimus būtina užtikrinti, kad į visą procesą būtų įtraukti ir vietos gyventojai. Taip pat yra ir nusiskundimų mechanizmas įsteigtas ir audito mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad būtų teikiama patikima informacija iš įvairių šaltinių, taip pat įskaitant ir iš vietos bendruomenių ir pilietinės visuomenės. Nuo 2002 iki 2008 metų ES skyrė 544 milijonus eurų miškininkystai besivystančiame pasaulyje. Ir dalis šių lėšų buvo skirta atskiroms valstybėms tame regione. Komisija skyrė dar 35 milijonus eurų ir mes dar skirsime 35 eurus nuo 2011 iki 2013 metų miškų teisės aktų vykdymo miškų valdymo ir priekybos medienos savanoriško sustarimo įgyventinimo užtikrinimui. Mes taip pat esame pasišventę skirti žmogiškosius išteklius. Aš turiu septynis valstybės pareigūnus, kurie dirba su šiuo klausimu ir mes taip pat bendradarbiavome su Europos miškininkystės institutu bei kitomis nacionalinėmis atsakingomis institucijomis. Mes taip pat skiriame ir papildomų pastangų e, siekiant kovoti su nelegalios medienos kirtimu, e, išleidome veiksmų planą ir čia sieksime, kad būtų tvariai valdomi miškininkysės šaltiniai. Mes taip pat siekiame sumažinti CO2 emisijas ir miškų apsauga užtikrins E, šia, šios priemonės vykdymą. Mes taip pat skatiname, kad vyriausybėms šie laikiniai ekonominės partnerystės susitikimai padės užtikrinti vietos gyventojų teises ir taip pat vietos bendruomenių narių teises. Aš suprantu, kokia padėtis yra tose valstybėse. Pritariu e, šiai rekomendacijai, kad komisija turėtų ir toliau skirti dėmesį šiems klausimais. Norėčiau Jūs patikinti, kad Žmogaus teisų klausimais tose partnerėse valstybėse yra komisijos dėmesio centre. Tai yra vienas iš klausimų, kuriuos mes sprendžiame, kalbėdami apie partnerį, partnerės valstybės. Tačiau norėčiau pabrėžti vieną svarbų klausimą. Partnerės valstybės jaučiasi įtrauktos. Be tikro partnerių valstybių įsitraukimo mes negalime tikrai apsaugoti miškų. Aš žinau, kad čia yra tik proceso pradžia, tačiau šis procesas prasideda abiejose pusėse ir aš visada esu pasirengęs stebėti, kaip yra vykdomas sustarimų gyventinimas. Tačiau mes žengėme tinkamą linkme, mes nedidiname rizikos, galbūt neteikiame tinkamų sprendimų, tačiau bent jau mes galime didžiuotis šiais dabar savo žengtais žingsniais. Dėkoju. Ačiū komisarė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kolegų dėl to, jog nutraukiau šias diskusijas, tačiau kadangi dabar perėmiau pirmininkavimą, man buvo patarta, jog dabar yra tinkamas momentas.